jo apžvalga. Dabar norėčiau suteikti žodį Viktorui Orbanui. Tarybos vardu, prašome. mélyen tisztelt elnök úr tisztelt Barózó elnök úr, tisztelt képviselő. Gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiamas parlamento pirmininkė, ponės ir ponai. Man labai didžiulė garbė pateikti informaciją apie Vengrijos pirmininkavimo rezultatus. Man dabar labai paprasta, tai nesudėtinga. Kadangi situacija skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš šešis mėnesius. Prieš pradėdamas pirmininkauti, aš čia šioje salėje pristačiau pirmininkavimo programą ir atkreičiau dėmesį į tai, kad mūsų programoje yra labai daug konkrečių tikslų, o šiandien po šešių mėnesių turiu galimybę jums pranešti, ko pasiekėme, kokius tikslus įgyvendinome. Galime pasakyti, kad pirmininkaujant Vengrijai buvo pasiekti visi tikslai be jokios išimties. Mes pasiekėme visų tikslų. Ta pačia proga norėčiau padėkoti Belgijai pirmininkavusiai prieš mus. Ji nuveikė didžiulį darbą ir mums padėjo įgyveninti mūsų tikslus. Norėčiau padėkoti ir parlamento pirmininką Buziką kadangi dar sausio mėnesį kalbėjau apie tai, kad mes pirmininkaudami būsime labai draugiškai nusiteikę parlamento atžvilgių. Pirmininkavimas ir bendradarbiavimas visuomet reikalauja abiejų pusių nusiteikimo, todėl norėčiau padėkoti Jums. Norėčiau padėkoti ir komisijos pirmininkui Baroso. Pirmininkavimo sėkmė priklauso nuo to, kaip bendradarbiaujama su komisija. Todėl aš norėčiau padėkoti ir komisijos pirmininkui, kuris mums visuomet padėjo, visada uh, suteikė galimybę pasiremti komisijos patirtimi ir kompetencija. Norėčiau padėkoti ir e, parlamentarams, norėčiau padėkoti EPP pirmininkui, kolegai Doliui. Jūs puikiai suprantate, kad pirmininkaujanti valstybė visuomet stengiasi darbą vykdyti taip, kad politinės uh, frakcijos pritartų. Tai nėra lengvas uždavinys, tačiau mes puikiai bendradarbiavame su EPP ir labai svarbu buvo įtraukti į darbą bendradarbiavimą ir frakcijas. Taip pat norėčiau priminti kad mes iškėlėme tikslą kurti stiprią Europą. Ir aš tikiuosi, kad per tą laikotarpį Europa sustiprėjo, tapo stipresnė lyginant su ta prieš šešis mėnesius. Kai aš prieš 13 metų pirmą kartą tapau ministrų pirmininku, puikiai atsimenu tą laikotarpį, tuomet Europa buvo daug optimistiškesnė, formulavo daug uh, didesnius tikslus, Europa buvo energinga, o dabar praėjus 13 metų turėjome konstatuoti, kad situacija pakito. Per tą laikotarpį, žinoma, buvo įkurtas bendras rinka, bendra rinka, buvo įvesta bendroji valiuta, buvo daug ko pasiekta. Tačiau mes nepasiekėme to, ko tikėjomės. Pavyzdžiui, nepasiekėme tikslo 2010 metais tapti stipriausių ekonominių požiūrių regionų pasaulyje. Europa tiesiog užėmė gynybinės pozicijas. O dabar, manyčiau, atėjo laikas vėl pažvelgti į ateitį. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, apibendrinamas norėčiau dar kartą pakartoti, ko mums pavyko pasiekti pirmininkavimo metu. Aš jau minėjau, Europa sustiprėjo per tuos šešis mėnesius. Nors teko patirti labai skaudžius tris smūgius į paširdžius, turiuomenyje eurozonos krizę, taip pat atominę E, katastrofą e, Japonijoje ir taip pat turiu omenyje įvykius Šiaurės Afrikoje. Todėl pirmininkaujanti valstybė turėjo reaguoti į tuos įvykius ir manyčiau, kad vis dėlto ES buvo pajėgi veiksmingai ir greitai reaguoti. Žinoma, reikėjo darbo metu keisti mūsų programą ir taikytis prie naujų sąlygų. O ta mūsų veikla ir tie pokyčiai labiausiai svarbus mūsų piliečiams. Man susidaro įspūdis, kad pasiekėme pakankamai daug per praėjusius šešerius mėnesius, tačiau vis dėlto piliečiams labiausiai įstrigo ekonominė ir finansų krizė, nes ji labiausiai palėtė juos. O jeigu mes norime sustiprinti ES ūkio pagrindus ir jeigu mes nesugebėsime įveikti Graikijos krizės, krizės, tai piliečiai nepasitikės mumis. Todėl nebus jokios prasmės stiprinti Europą, jeigu mes nesižvelgsime į piliečių lūkesčius. Gerbėmės ponios, gerbėmė ponai, taigi sustiprėjus Europai per šešerius mėnesius galima pasiteirauti, kodėl. Todėl, kad buvo numatyti kitos krizės pavojaus prevenciniai mechanizmai. Pirmininkaujant Vengrijai pirmą kartą buvo pastelti pagalbam tokie prevenciniai mechanizmai ir dabar mes galime piliečiams pasakyti, kad paruošėme priemonės, kuris leis bendromis pastangomis ir lėšomis puikiai ūkininkauti. Taip pat norėčiau paminėti ir šešių įstatymų e, ekonominio nesvaldysenos paketą. Šitas paketas jau 98 procentais yra parengtas, tačiau likusios problemos tikiuosi iš, bus išspręstos artimiausių metų ir šitas dokumentų paketas bus labai geros kokybės. Labai svarbu užtikinti aukšto lygio krizių valdymą. Be to, Europa tapo stipresnė, kadangi mums pavyko parengti Romų strategiją, tokios strategijos ES likščiau nebuvo. Tai svarbu yra ne iš humanitarinių pozicijų, bet ši strategija yra svarbi dar ir dėl to, kad ji leis milijonams ES piliečių integruotis Europoje ir užsitikrinti prieigą prie darbo rinkos. Taigi ir tai leis mus sustiprėti bendraja prasme. Ši strategija yra pirmasis dokumentas, kuriame dėmesio centre yra Romų atstovai, bet jie yra traktuojami ne tie, kuriems reikalinga pagalba, bet kaip darbo rinkos veikėjai buvo parengtas ir naujas veiksmų planas, kuriame atsispindi ir e, strategijos tikslai ir taip pat numatoma bendradarbiauti tarp regionų. Taigi mums reikia naudotis bet kurią galimybę, kuri pasitaiko ir aš manau, kad mums pavyko ją pasinaudoti. Be to, ES sustiprėjo dar ir dėl to, kad likus penkioms valandoms iki mūsų pirmininkavimo pabaigos pavyko baigti stojimo dėrybą su Kroatija. Svarbu ne Kroatija kaip tokia, bet pats faktas, kad Kroatija įstojant į ES bus nubriežta puikia perspektyva ir kitoms Vakarų Balkanų valstybėms. Vakarų Balkanų regionas ES plėtra į Vakarų Balkanų regioną yra labai svarbus uždavinys. Mes parengėme atitinkamą memorandumą šią temą, bendradarbiaudami kartu su parlamento pirmininku Buziku. ES sustiprėjo dar ir dėl to, kadangi mums pavyko užtikrinti veiksmingesnę sienų apsaugą, prieimė atitinkamus labai svarbius sprendimus, mums reikia renktis papildomiems e, migratų srautams, reikia imtis svarbių žingsnių Šengeno erdvę stiprinant ir taip pat reikėtų imtis sudėtingų priemonių siekiant įtraukti į ją dvi papildomas valstybės. Pirmininkaujantį valstybę visada turi skirti dėmesio ir toms temoms, kurios yra sudėtingos ir kurioms nagrinėti reikia bendradarbiauti tarp institucijų. Ir šioje srityje mes kai ką nuveikėme. Parlamentas ir taryba aptarė labai daug klausimų, kai kuriuos iki galo išnagrinėjo ir apsisprendėme, kokią įtaką turės parlamentas priimant e, artimiausią finansinę perspektyvą Taip pat prieimėme atitinkamas rezoliucijas, 13 kartų susitikome trilogų formate, susitikidėjome su e, parlamento pirmininku, darbo tvarka ir puikiai bendradarbiavimą tarp mūsų institucijų. Susitikau su visais ministrais, pirmininkais pirmininkavimo metu tai įeina į pirmininkaujančios valstybės e, veiklos e, sritį. Taip pat baigdamas norėčiau išreikšti viltį, kad dabartinė pirmininkaujanti valstybė Lenkija perims sėkmingai estafetę ir pratęs mūsų pradėtus darbus. Taigi dabar Lenkijos pirmininkavimas tęs mūsų veiklą. Baigdamas noriu pasakyti štai ką. Galbūt, o ko gero netgi iš tikrųjų, pirmininkaujanti Lenkija galės pasinaudoti mūsų įdirbiu, prates mūsų darbą, kadangi mes ypatingą dėmesį sutelkėme į e, e, vidurį, vidurio ir centrinę Europą ir aš manau, kad dėl to Europa dar labiau sustiprės. Dziękuję, panie premierze, za złożoną. Dėkoju ministrui pirmininkui už pasisakymą. Pirmi... Vengrija pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungai tikrai sudėtingomis aplinkybėmis. Jūs įvardinote tuos iššūkius, su, kuri, su kuriais jums teko e, susidurti ir, aišku, visada labai sunku juos reaguoti. Tai buvo pirmas jūsų pirmininkavimas, pirma jūsų patirtis, todėl buvo labai malonu išgirsti viską, ką jūs dabar pasakėte. Mes e, norėtumėm padėkoti už tą memorandumą, kurį uh, atsiuntėte mums. Tas memorandumas, jame įvardinta vizija taip pat ir dėl vakarų Balkanų šalių. Turiu pateikti Jums vieną pastabą. Ministras pirmininkas kalbėjo apie vakarų Balkanus, kad prisijungus jiems prie ES būtų užbaigtas ES vienimo procesas. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kokia yra situacija atskiriuose šalyse, pristatė taip pat ir strateginės programas, kurios turėtų būti gyvendintos. Europos parlamentas visada rėmė ES plėtrą aišku, su sąlyga, kad šalis kandidatės atitiks tam tikrus reikalavimus. Bet kuriuo atveju mūsų nuomonė sutampa su e, Viktoru Orbanu. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos pirmininkui, prašome. Pirmininkė, gerbiami Vengrijos vyriausybės nariai, gerbiami europarlamentarai, ponai ir ponios. Vengrija sugebėjo atremti iššūkius ir parodė, kad yra kompetitinga ir puikiai pirmininkaujanti šalis. Apskritai, ES sugebėjo pasinaudoti suteiktomis galimybėmis ir atremti susidariusias problemas. Norėčiau padėkoti e, ministrui pirmininkui Orbanui, jo komandai už e, įsipareigojimą ir sunku darbą. Na, Jums pirmininkaujant e, buvo baigtos dėrybos su Kroatija, buvo e, paremti demokratiniai e, judėjimai, Šiaurės Afrikoje buvo patvirtinta Romų strategija. Tai iš tiesų puikūs sėkmingi rezultatai. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad jūs buvote atviri Europos parlamento atžvilgių dėl ir finansinės perspektyvos. Na, pereitą lapkritį buvo pradėtas e, strateginis dialogas ir keletą kartų susitikome su Europos parlamento pirmininku, su tarybos pirmininku ir apsikeitėme e, nuomonėmis dėl komisijos pateikto pasiūlymo. Man atrodo, kad pateiktas pasiūlymas dėl biudžeto yra realistiškas, nors yra ambicingas ir yra orientuojamas į ateities augimą. Konsultacijos su taryba, parlamentu ir komisija dabar yra įtvirtintos. Ir e, Donaldas Tuskas pasakė, kad prates pradėtas dialogo e, tradicijas, kurios turėtų duoti rezultatų. Mes e, atsižvelgiame į tai, ko išmokome iš krizės, rengdami tolesnės ateities politikas siekdami, kad pasiekti teigiami rezultatai neišnyktų. Reikalauja, mes išgirdome reikalavimų imtis tam tikrų e, veiksmų, mes supratome, kad e, pasaulyje esame vieni kiti su kitais susiję, tai ne tik tai ekonominė, bet ir imigracijos srityse. Visų pirma, kalbant apie ekonomiką, ekonominis augimas pirmininkaujant vengrams buvo ženklus. Tikimės, kad jis išliks ir pirmininkaujant e, Lenkams. Mes manome, kad 2011 metais BVP auks 1,8 procentais, tačiau bet nedarbystė yra itin aukšta ES, ypač tarp jaunimo. Toliau Taip pat yra labai daug skirtumų tarp pačių ES valstybių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visą tai galbūt kels problemų ateityje, kalbant taip pat ir apie mūsų e, vaidmenį ES. Todėl reikia galvoti ir apie ateitį, priimant šiandien sprendimus. Bendro sprendimo procedūros metu turi būti patvirtinti svarbus sprendimai. Taryba ir Europos parlamentas turėtų patvirtinti priimti sprendimus dėl ekonominio paketo, ko galima greičiau atsižvilgianti tai, ką rašė atitinkamas Europos parlamento pranešėjas. Komisija iš tiesų e, dirbs e, labai sunkiai srityse, kurios garantuoja Europos ekonomikos augimą. Komisija užtikrins, kad atitinkami teisėkuros pasiūlymai bus pateikti iki metų pabaigos ir 2012 metais tikimės, kad Europos parlamentas ir taryba juos patvirtins. Intelektinės nusavybės srityje e, džiaugiamės e, pasiekimais. Jau pereitą savaitę valstybės narės susitarė dėl dviejų reglamentų, kuriuose yra kalbama apie bendrą Europos patentą. Šis, šios sustarimo laukiame dešimtmečius. Na ir Vengrija ženkliai prisidėjo, kad būtų išeita iš tos aklavitės. Tokiu, tokiu būdu mes e, sumažinsime e, patentų išdavimo kaštus 80 procentų. Taigi tai suteiks iš tiesų didžiulę ekonominę e, naudą. Šiandieną e, gauti Europos, Europoje patentą kainuoja dešimt kartų daugiau nei Junktinėse Amerikos valstijose. Todėl toks bendro Europos patento sprendimas iš tiesų galės padidinti ir Europos konkurencingumą. Toliau imigracija. Tai yra iš tiesų labai jautrus klausimas. ES susidūrė su labai sudėtingomis e, situacijomis po Šiaurės Afrikos e, arabų pavasaro. Labai svarbu, kad būtų sustiprintas Frontex naujų reglamentų, kuris buvo patvirtintas prieš kelias savaitės. Taip pat kilo problemų ir dėl e, pačių valstybių E, veiksmų, kuriais buvo, kuriais buvo siekiama tiesiog paminti e, laisvių žmonių judėjimą. Dabar komisija pateiks e, konkrečius pasiūlymus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, kadangi pastarasis kalba pernelyg greitai. Taigi, komisija ketina parengti konkrečius pasiūlymus, kaip turi, e, kuria būtų sukuriama tam tikra reguliavimo ir stebėsinos sistema. Kai dėl prieglopščio taryba priemė sprendimą, kad reikia iki 2012 metų baigti bendros prieglapščio sistemos formavimą. Komisija jau yra parengusi atitinkamą teisėkuros pasiūlymą ir tikisi, kad yra pakankamai laiko ryšto pasiekti šį tikslą. Labai malonu, kad Vengrija pasiekė labai daug pažangos, kalbant ir apie Romus. Tai yra Romų integracijos strategija. Ji buvo patvirtinta taryboje ir ji iš tiesų E, padės mums e, kovoti su Romų atskirtimi keturiose svarbiose srityse. Tikiuosi, kad e, visi pasiekti susitarimai bus įgyvendinti. Dabar norėčiau paminėti taip pat ir Kroatijos stojimo dėrybas. Įstojimo dėrybos baigėsi formaliai pereitą savaitę, dabar e, laukiame, kad iki metų pabaigos bus pasirašyta stojimo sutartis. Komisija mano, kad e, Kroatija galėtų tapti 28-ąją e, ES e, e, nare iki 13 metų Liepos 1 dienos. Esu įsitikinęs, kad tokiu būdu ES taps stipresnė ir tokiu būdu bus užtikrinta didesnė taika, stabilumas vakarų Balkanuose. Norėčiau padėkoti už paramą, mes, kurios mes sulaukėme viso šio proceso metu. Iš tiesų labai norėčiau padėkoti tam, ką padarė Vengrija ir vakarų Balkanų atžvilgiu. E, buvo parengta taip pat ir Dunojaus strategija, kurios tikslas yra kurti partnerystę su šešiomis šalimis. Koks yra pagrindinis tikslas yra pagerinti e, Dunojaus regione gyvenančių žmonių gyvenimo kokybę. Šie metai taip pat buvo labai svarbus, kalbant ir apie kaiminystės politiką. Kaiminystės politika yra vienas pagrindinių ES darbotvarkės aspektų. Mes e, savo kaimynės remiame e, ne tik ekonominę prasme, tačiau teikdami ir humanitarinę pagalbą, nes žinome, kad e, kas vyksta kaiminėse šalyse turi taip pat ir poveikį ES. Pabaigai, gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti, kad Reikia toliau investuoti į ateitį. Tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su naujaja Lenkijos kaip pirmininkaujančia šalimi. Tikiuosi konstruktyvaus dialogo taip pat ir su Europos parlamentu. Esu įsitikinęs, kad kito semestro metu mes galėsime pasikliauti pasiektais pasiekimais, kad galėtumėm pasiekti dar didesnių rezultatų. Ačiū. Uh, much, uh, Dėkuoju, ponė komisijos pirmininkė. Josefas Dol kalbės EPP vardu. Pone pirmininkė, gerbėmiai kolegos, Vengrija pirmininkaudama parodė, kad valstybių rotacija, e, pirmininkavimo, pirmininkavimo rotacija yra labai svarbus dalykas. Pastaraisiais mėnesiais buvo padaryta daug pažangos įvairiose srityse, pavyzdžiui, ekonomikos srityje, įtvirtinant ekonominės valdysenos principus e, bent plėtojant e, socialinės sanglaudos politiką, E, maisto saugos politikos klausimus sprendžiant, e, priimant Dunojaus strategiją ir taip pat e, atliekant vairius veiksmus energetikos srityje. Kaiminystės politika buvo taip pat labai veiksminga ir taip pat mes labai efektyviai išreiškime savo solidarumą su nukentėjusia Japonija. Pone Orbanai, aš norėčiau savo frakcijos vardu pasisakyti tam tikrais klausimais, tam tikrais punktais. Pirmiausia, padėkoti poniai Diori, ministrė atsakinga už Europos klausimus, už jos pastangas, toliau plėtoti geros valdysenos paketą ir taip pat bendradarbiauti su parlamentu, siekiant įtvirtinti bendrijos metodą mums pavyko įgyvendinti 90-95 nu, procentus mūsų siekių ir labai gaila, kad likusių dalykų dar nepavyko pasiekti, nes tiesiog pritruko laiko. Be geros valdysenos e, mechanizmo mes negalėsime siekti, tolesnės, e, tole, e, siekti Europos ekonominio stabilumo, tai reiškia negalėsime užtikrinti ir ekonomikos augimo pas, artimiausių metų, naujų darbo vietų kūrimo. Bendros e, kaiminystės politikos, anglaudos politikos e, srityje taip pat buvo labai daug nuveikta. O kai kalbame apie žemės ūkio politiką, kovo mėnesį mes sutarėme dėl bendrų svarbiausių reformos principų šioje srityje, pavyzdžiui, plėtojant e, ir stiprinant maisto saugą. Visos šios mano minėtos rytis yra tikrai strateginės reikšmės ir jai, jo, joms e, e, pirmininkaujanti Vengrija skyrė tikrai pakankamai dėmesio. Vidaus rinka buvo stipriau konsoliduojama pastarosius šešetą e, mėnesių, ypač buvo atkreipt, koncentruojamas į vieningos. E, e, e, Taip pat e, e, labai džiugu, kad jūs daug dėmesio skiriate ir Romų klausimui, primėte atitinkamą strategiją. Ir aš norėčiau pabaigoje atkreipti taip pat visų dėmesį į jūsų pasiektą pažangą užsienio reikalų, politiko, e, reikalų politikoje pirmininkavimo laikotarpiu jūs pasistengėte, kad Kroatija užbaigtų dėrybas dėl stojimo į ES ir tokiu būdu atvėrėte kelią ir kitoms vakarų Balkanų šalims siekti narystės ES. Tai yra tikrai puiku Kroatijos tautai ir taip pat ir visoms e, Balkanų valstybėms. Viduržėmio jūros regiono e, pietuose vykę įvykiai taip pat e, paliko labai ryškų pėtsaką jūsų pirmininkavimo laikotarpyje. Jūs išsprendėte problemas, buvo, su kuriomis buvo susidūrusi, pavyzdžiui, Italija, kalbant apie nelegalią imigraciją, imigrantus rautus jos pietų pakrantėje. Jūs visuomet laikėtės principo laikytis e, taisyklių, kurios yra nustatytos ir siekti, kad tų taisyklių laikytųsi ir kiti, kad laikytųsi visi ES. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jums pavyko nuveik, nuveik, nuveikti tiek daug ir linkiu visokiojo pasiekmės pirmininkausiančiai Lenkijai. Ačiū, dabar žodis teikiamas e, Hanes Svoboda. E, socialistų frakcijos vardu prašome. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė, komisijos pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė. Pirmininkaujantį valstybę turi tęsti pradėtus darbus, galbūt juos užbaigti ir taip pat vykdyti kasdienį darbą. Taip pat turi rodyti pavyzdį ES. Kalbant apie pirmąjį aspektą, ministrė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems politiniams bedradarbiams, kolegoms, kadangi daug klausimų buvo iš tikrųjų sėkmingai išspręsta, pavyzdžiui, Kroatijos stojimo klausimas, Romų, Romų strategija. Dėkuoju už šitą veiklą. Kalbant apie antrąjį aspektą, norėčiau vis dėlto pridurti keletą kritiškų pastabų. Pavyzdžiui, kalbant apie žiniasklaidos įstatymą ir taip pat Vengrijos konstituciją, mums teko pareikšti labai daug kritikos. Jūs galite sakyti, kad tai yra vidaus politikos klausimas, tačiau, ministrė pirmininkė, jūs puikiai žinote, kad ES e, tikslas e, sujungia ir valstybių narių vidaus politiką ir išorės politiką. Todėl jūs turėjote pakeisti tą nelaimingą žiniasklaidos e, įstatymą, nors komisija pakankamai švelniai reagavo į tą įstatymą. Bet to Venecijos konferencijos procese buvo kritikuotas tas įstatymas, bet ir Junktinių tautų generalinis sekretoras Bankimūnas išreiškė savo neigiamą nuomonę. Jūs sakėte, kad norite pratesti 49 metų trade, ta, strategiją, tačiau reikia prisiminti ir 56 metų revoliuciją. Aš pats, būdamas jaunas žmogus, per revoliuciją Austrijoje, tuomet aš taip pat siekiau demokratijos, laisvės ir taip toliau. Ir todėl iš tikrųjų reikėtų pratęsti tą 58 metų tradiciją, formuluojant europinę viziją ir tęsiant Europos tradicijas. Todėl nereikėtų apskritai apsiriboti tik mūsų frakcijų kritiką, taip pat ir Hillary Clinton prieš vieną mėnesį, prieš, prieš vieną savaitę išreiškė savo kritiką. Reikėjo tiesiog visiems atkreipti dėmesį į tai, kad iškilo pavojus demokratiniai raidai. Mes visi esame labai akylus, atidus ir Vengrija taip pat turėtų būti labai akili demokratinėje visuomenėje labai svarbu atsižvelgti ir į kritiką, į opozicijos nuomonę, ne tik tai į dviejų trešdalių nuomonę. Jūs padėkojate tik tai APP. Tik jai padėkojate. Žinoma, jūsų teisė tai padaryti, tačiau iki šiol pirmininkaujusios valstybės dar niekada nepadėkojo tik tai vienai frakcijai partijoje labai svarbu atsižvelgti ne tik tai į tuos, kurie jai pritarė, bet ir į tuos, kurie jai kritikuoja. Todėl aš norėčiau, kad pluralizmo, žiniasklaidos, žodžio laisvės idėjas jūs ir toliau puoselėtumėte. Labai svarbu imtis ES iniciatyvos ir pasakyti už pluralizmą, už žiniasklaidos laisvę, už žodžio laisvę ir taip pat pasakyti už demokratinę kritiką, nepriklausomai nuo to, ar jūs remia du trečdaliai ar vienas trečdalis. Reikėtų pasinaudoti į visų pastabomis ir pozicijos, ir opozicijos nuomonė. Uh, uh, Mr. Svoboda, Mr. Vice President, is a blue card for you. E, gemas Svoboda, mėlynoji kortelė yra pakelta, norima paklausti jūsų. Prašau paklausti. Vengrija ne tik tai puikiai pirmininkavo, bet ir parengė labai demokratinę konstituciją. Todėl norėčiau paklausti kolegos Svobodos, ar bankimūnas, kuris vadovauja diktat diktatūrų valdomų valstybių organizacijai turėtų ką nors prikišti demokratiškai pavyzdiniai valstybei. Lieber Kollege Bosselt, erstens einmal ist. Gerbiamas kolega, visų pirma, Bankimūną remia, rėmė rinkimų metu daug demokratinių valstybių. Aš taip pat priminiau ir Venecijos konferenciją. Ir jūs puikiai žinote, kad šioje konferencijoje yra labai daug tokių, kurie yra susiję ne su demokratinėme valdžia, bet su jūsų frakcijos valdžia. Taigi demokratija yra politiškai savaime suprantamas dalykas. Aš tą norėjau priminti ir ministrų pirmininkų Orbanui. Ker Aleksander Graf Lambsdorff. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, ponas Lamstorfas. Pone pirmininkė, mėly, e, kolegos, ponė komisijos pirmininkė. Iš tiesų, pirmininkaujant, e, Vengrija tikrai pasiekė daug pažangos, nors buvo susidūrusi su įvairiomis problemomis, įvairiais įvykiais e, Šiaurės Afrikoje ir įvykiais Japonijoje ir panašiai. Tačiau reikia pasakyti, kad ir jūs, ponia Orbanai, ir ponia Giori, puikiausiai susitvarkėte. Jūs daug pasiekėte stabilizuodami eurą kaip bendrą valiutą, tai yra didžiulis pasiekimas ir tai buvo tikrai labai svarbus e, uždavinys. Taip pat ESM sustarimas yra labai svarbus e, pasiekimas. E, Europos semestro principo laikymasis yra tikrai pagirtinas dalykas. Ir E, taip pat jūs stengiatės e, sus, susidoroti su iššūkiais susijusiais su e, valstybių įsiskolinimu. Taip pat labai svarbus yra ir ekonominės valdysinos paketas, kuriam jūs skiriate daug dėmesio. Ir mes iš tiesų norime sustiprinti saugumo ir stabilumo paktą ir dėl to reikia šia, šiam paktui taip pat skirti daug dėmesio ir ateityje. Buvo pasakyta, kad e, e, iš tiesų siekiant stabilios eurozonos mums reikia labai gero, labai e, aiškaus ir konkretaus ekonominio paketo, veiksmų paketo. Yra ir daugiau įvairių sričių, kuriuose jūs pasiekite daug, jūsų darbas buvo sėkmingas, pavyzdžiui, sėkmingai baigtos dėrybos su Kroatija dėl stojimo Europos Sąjungą ir tai yra didelis žingsnis į priekį visam Balkanų regionui. Uh, Taip pat e, direktyva dėl vartotojų teisių pagaliau buvo patvirtinta po daugybės metų tūpčiojimo vieto ir taip pat labai svarbus mūsų požiūrių e, klausimas yra Europos patentas, Europos patento e, e, įgyvendinimas. Tai yra labai svarbu ir mūsų mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Pone ministrė pirmininkė, kai mes sustikome Budapešte, mes sakėme, kad mes įvertinsime jūsų pirmininkavimo laikotarpį ir be abejo žiūrėsime į tai, jūs, kas vyksta jūsų šalies viduje. Labai apgailestaujame, kad šešėlį metė jūsų pirmininkavimo laikotarpiui e, e, žiniasklaidos įstatymo e, peripetijos. Mes tikimės, kad konstitucijos, su konstitucijos pakeitimu e, susiję procesai vyks taip, kaip to pageidauja ir jums rekomendavo ir Europos komisija. Aš manau, kad tokie demokratiški principai turi galioti bet kokiomis sąlygomis, bet kokiomis aplinkybėmis. E, mes taip pat žinome, kad e, po maždaug 15 minučių prie Vokietijos ir Danijos sienos bus įvesta muitų kontrolė. Aš e, tikiuosi, kad tiksliau mūsų e, frakcija norėjo, būtų labiau pageidavusi, kad jūs daugiau dėmesio būtumėt skyrę būtent e, Šengeno zonos stiprinimui ir būtent Šengeno klausimams. Tačiau vis tiek negalime nuvertinti jūsų pastangų ir šioje srityje. Kaip minėjau, labai gaila, kad buvo tam tikrų nemalonių dalykų susijusių su jūsų pirmininkavimu, tačiau vis tiek norime pagirti bendrai jūsų pirmininkavimo laikotarpį. Ačiū. Dabar ponas Konbendit. Didon monsieur le premier ministre j'avoue Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, parlamento prezidente, ministrė pirmininkė, jūs sakėte, kad Europa stipri, sustiprėjo, gali, turi veikti, turi veikti kaip jėgos faktorius, kuris gali įsitvirtinti uh, politinėje ir ekonominėje sudėtingoje situacijoje. 48 metais mes netoleravimą diktatūrų. 56 metais Maskvos diktatūra, o po to skaitome toliau ir toliau. Ir kas apie tai kalbėjo? Tai kalbėjo būtent ministras pirmininkas Orbanas klausytojų akivaizdoje. Kodėl Europa nepalankiai vertinama jūsų valstybėje, todėl kad kai kurie politikoikai Strasbūrė, Bruselėje sako vieną, o grįžę namo sako ką kitą. Būtent tai silpnina Europą ir jūs esat vienas iš tų, kurie silpninate Europą. Ponas Orbanai. Visiškai aišku ir akivaizdu, kad jūs ir jūsų uh, komanda nuveikė puikia, puikų darbą. Tačiau reikia prisiminti, kad mes susidūrėme su bendra šizofrenija ir nacionaliniu cinizmu dėl to, kas vyksta Bruselėje ir Strasbūrė. Į tai, kadangi visi mano, jog visiškai nesvarbu, ką mes čia veikėte. Jūs atrodo man pritarėte. Dėkuoju. tie, kurie demonstruoja prieš valstybę. Negalima, jie nega, neturi būti vertinami kaip nelegaliai veikiantys asmenys. Arba kas kalbėjo, kad prieš juos reikia imtis priemonių. Būtent tai buvo jūs, būtent jūs. Jūs esate tas, kuris 89 metais kovojote už savo šalies laisvę, o dabar, ir tai labai keista, jūs tiesiog e, verčiate nepasitikėti jumis, kadangi jūs nepasitikite e, Bruseliu, nepasitikite e, komisija, jūs nepasitikite savimi. Ir labai aišku, kodėl europiečiai nepasitikė Europos Sąjungą. Galima pateikti įvairiausių jūsų citatų, pasisakymų. Reikėtų priminti taip pat ir tą nepriklausomą žiniasklaidos tarybą, kadangi buvo siekiama suvaržyti opozicijonių žiniasklaidos priemonių veiksmus, taip pat norėjote arba siūlėte suvaržyti transliacijo juodų dažnius ir taip toliau. Visa tai yra neatsitiktinumas. Ir puikiai suprantu, kodėl tie atsitiktinumai susijęs su viena pusė ir visiškai nenukreipti į kitą pusę. Aš puikiai suprantu, kodėl tokia situacija, kadangi jums visiškai tas pats, kas vyksta Bruselėje. Jūs, sakote, kovojate už laisvę. Tačiau, kai Egipte arba Tunise iš tikrųjų buvo kovojama už laisvę, jūs nepareiškite savo nuomonės. Hein, donc, ne nous racontez pas toujours des histoires. Kinija. Kinijoje, kai buvo varžomi e, laisvės kovotojų veiksmai, jūs taip pat neišreiškėte savo uh, aiškios nuomonės, taip pat nepareiškite nuomonės dėl to, ką veikia Danija Šengeno erdvėje. Reikia apskritai nustoti keisti šiandieną, kadangi šiandienas yra e, tai, dėl ko susitarė su susitarė visos valstybės ir todėl Vengrija taip pat, ne kita valstybė negali paženg, pažeisti jokių sutarčių. Europos teisės negali būti varžomas arba pakanos keičiamas. Pone Orbanai, jūsų E, komanda, jūsų padėjėjai, vadybininkai dirbo puikiai, tačiau jūsų kovos prieš diktatą negalima gerai įvertinti. Konservatys. Ačiū. Toliau ponas e, Zahradil, ECR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė. Iš tiesų reikia pripažinti, kad e, Vengrija savo pirmininkavimo metu puikiai padirbėjo. Ypač norėčiau padėkoti tiems vyriausybės narėms, kurie ne vieną kartą atvyko į Europos parlamentą. Vengrija tai yra viena iš naujųjų ES šalių, kuriai teko pirmininkauti ES. Tai Iš tiesų nebuvo lengva, ypač e, atsižvelgiant, kad pirmininkavimas vyko sudėtingomis aplinkybėmis, kylo problemų ir dėl eurozonos, kilo ir arabų e, šalių pavasaris. Tačiau tuo pat metu Vengrijai teko spręsti ir vidinės šalies problemas. Na ir turėčiau prisiminti, kas atsitiko ir pirmininkaujant mano šaliai, nes mano šalis taip pat susidūrė su tam tikromis problemomis. Apskritai, norėčiau e, pakalbėti apie naujųjų šalių pirmininkavimą ES. Norėčiau nepritarti e, tam tikrais aspektais Orbanui. ES plėtra į vakarų Balkanų šalis suteiks e, naują gyvybę. Apie tai jis kalbėjo. Tačiau man atrodo, kad e, prisimenant taip, kaip įvyko pastaroji ES plėtra, matėme, kad tos naujos šalis iš tiesų suteikė šiek tiek daugiau ambicijų ir gyvybės ES. Iš tiesų, e, norėčiau sulaukti tos dienos, kai bus pasakyta, kad nebegalima vadovautis tą senąją ES integracijos idėją, reikalinga nauja ES idėja. Galbūt tada sulauksime tokios idėjos ir kritikų, kurie sakys, kad tai yra žmonės pasisakantis prieš ES, tačiau bus tokių, kurie tam ir pritars. Toliau. E, iš e, kairiųjų žaliųjų vardu Ransdorfas Milošlavas. Ačiū pirmininkė, man patinka Vengrija, man patinka Vengrijos kultūra ir man iš tiesų buvo įdomu, kaip e, Vengrija sugebės įgyvendinti savo programą. Tai yra programa skirta stipriai Europai. Deja, nusivyliau teko dalyvauti trijuose e, trišaliuose dialoguose, kuriuose dalyvavo Europos parlamentas, komisija ir taryba. Ir mačiau, kad e, visiškai nebuvo pasiruošta ir nebuvo parengta netgi tarybos pozicija. Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ankstesnis kalbėtojas, kad vis dar vadovaujamės tam tikrais stereotipais. Jeigu dabar teks apibendrinti e, Vengrijos rezultatus, tai turiu pripažinti, kad ši pirmininkaujantį šalis nepasiekė nieko. Ir dėl to turiu apgailę stauti. Todėl, kad e, šiai pirmininkaujančiai šaliai teko susidoroti su iššūkiais tiek ES viduje, tiek e, už jos ribų. Orbanas sakė, kad e, jie ėmėsi ryštingų veiksmų ar tų ryštingų veiksmų ėmėtis šalies viduje e, prieš e, nacionalinę žiniasklaidą. Man atrodo, kad Europos parlamentas kartais pernelik e, daug kartų nusileidžia. Reikia ieškoti naujų galimybių, kurias gali suteikti naujos uh, valstybės. Deja, iki šiol tos, tas potencialas buvo ne iki galo išnaudotas, o vietoj to buvo išvaistytas. Galbūt reikėtų prisiminti e, Henry Maške žodžius, kad e, tai, ką jo pasakė, iš tiesų turi būti įgyvendinta. Tai yra daugiau demokratijos. Faraž. Na, aš manau, kad e, Vengrijai pasisekė Ir jūs mm, iš tiesų atremėte Europos parlamento e, narių pasisakymus. Jie sakė, kad na, anksčiau sąlygas diktavo Maskva, dabar Briuselis. Ir jūs iš tiesų turite omeny, ką jūs pasakėte. Pirmininkavote tarybai šešeris mėnesius ir jūsų pirmininkavimas iš tiesų įėjo istoriją. Dėl ko? Todėl, kad ES piliečiai pagaliau praregėjo. Pra E, koks yra iš tiesų nedemokratiškas ES projektas. Na, reikėtų prisiminti ir a, e, ankstesnius pasiektus rezultatus. Ir negalima kaltinti, pavyzdžiui, e, suomių, kurie pasisako prieš tą nesėkmingą projektą, kuris vadinasi euras. Galbūt mes sugebėsime ateityje išvengti sudėtingų problemų. Pavyzdžiui, kai teks e, paremti finansiškai bankrutuojančias šalis, tokias kaip Portugalija. Na, taip pat jūs kalbėjote apie Šengeno susitarimą ir jo nesilaikymą. Todėl aš galiu pasakyti, kad jums, jūsų pirmininkavimas yra labai puikus, nes jis tiesiog leido žmonėms praregėti. Tiek ES, tiek kitur žmonės pradeda supranta, kad pradedame prieartėti prie šio sudėtingo ir nedemokratiško projekto pabaigos. Ponas Orbanai, puikiai padirbėjote. Ačiū, toliau žodis ponui Šegedį. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtár. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, gerbiamas ministrė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į du, mano manimus, svarbius aspektus šios, šio pirmininkavimo metu. Visų pirma, akivaizdu, kad ES mūsų dėmesio centre. Tačiau reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į Vengriją kaip valstybę narę ir būtent taip vertinti pirmininkavimą. Mums yra įvairiausių galimybių galvoti apie ateitį. Šiuo metu ES veikia e, ekonominė bendryje, tačiau kita vertus reikia užtikrinti valstybėms narėms savarankiškumą. Kitas kelias - tiesiog matuoti visus vienu. Uh, megnehezíti. Vienodai traktuoti, tačiau tuo met susidurtume su papildomomis problemomis. Problemos iškiltų dėl, dėl valstybių savarankiškumo. 2004 metais mes įstojom į Europos Sąjungą, mūsų valstybė. Ir tuo metu mes tikėjomės, kad Europos Sąjungos šeimoje Vengrija galės vystytis stiprėti. Todėl mes uh, turėjome daug lūkesčių. Žinoma, mūsų pirmininkavimas turėjo tam tikrą simbolinę reikšmę, tačiau vis dėlto pirmininkavimo metu mes e, parodėme savo galimybės, ne tik buvome simboliškai pirmininkaujantį valstybę, buvo padaryta ir konkrečių žingsnių, pavyzdžiui, buvo ir uh,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 Praėjo keletas dienų, nuo tada, kai baigėsi pirmininkavimo laikotarpis Vengrijai. Ir turiu pasakyti, kad man e, tai kelia malonių prisiminimų ir malonų jausmą. E, jo labiau, kad iš tiesų laikėtės savo duoto žodžio ir įgyvendinote tai, ko, ką norėjote įgyvendinti. Mes e, Aišku, girdėjome nemažai kritikos, pažiūrėjau, dėl žiniasklaidos įstatymo Vengrijoje, tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad Vengrija laikėsi visų europietiškų taisyklių ir jų nepažydinėjo. Pone Svoboda, aš manau, kad jums reikėtų paskaityti pirmininkaujančios Vengrijos darbo programos preambulę. Vagyis magyar alkotmány igenis megemlékezik. Mes savo laisvę siejame su 56 metų revoliucija. Tai yra tikrai labai svarbi data Vengrijai. Labai svarbus atspirties taškas ir pono konvendit pasaulyje žiūra yra tikrai keistoka. Na, gaila, kad jo nebėra salėje. Kai jis teigia, jog kažkokios e, visuomenės grupės yra, joms daroma žala ar jas nekreipiama dėmesio, aš tam visiškai nepritariu. Prisiminkime e, Romus. Iš tiesų, Vengrijai nereikia prikišinėti, nes Vengrija tikrai gerai padirbėjo. Na, bet e, čia yra tiesiog vieno žmogaus pasaulyje žiūra ir tiek. Vengrija dėjo pastangas įgyvendinti tai, ką buvo užsibrėžusi čia, Europos parlamente. Mes esame mm, raginami balsuoti dėl, Vengrijos, dėl rezoliucijos dėl Vengrijos konstitucijos. Taigi tą mes ir darysime. Taip pat buvo kalbama apie diktatūrą, apie Bruselio diktatūrą ar kokią kitokią, tačiau apie tai negalima kalbėti. Kalbėtojas nutraukiamas, pirmininkas sako, dėkoju. Ponas Tabaidi Čiaba Sandor. Tisztelt miniszterelnök úr, Barózó úr! Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Baroso. Šiandien vis dar galioja tai, ką aš sakiau Vengrijos pirmininkavimo laikotarpio pradžioje, kad pirmininkavimas visuomet vyksta visų labui, tame tarpe ir socialistų partijos labui. Mes tikrai nekalti dėl to, kad Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu vyko tokių svarbių pasaulio įvykių, kurie buvo didžiuliai iššūkiai. Vengrijai kai kur nepasisekė, Tačiau pažvelkime, netrukus ES narė taps Kroatija, tai buvo tikrai puikus darbas, taip pat turime Dunojaus ir Romų strategiją, tai yra geri rezultatai. Ir vis dėlto, kai kalbame apie ekonomikos valdyseną, nepavyko Vengrijai pasiekti visų rezultatų. Taip pat reikia pabrėžti, kad pirmininkaujant Vengrijai neįvyko susitikimas, apie kurį buvo kalbama, tai yra e, pietų partnerystės, pietų valstybių partnerystės e, susitikimas. Taip pat ir rinkimai Vengrijoje metė šešėlį Vengrijos pirmininkavimui. Ir nes, nes, nesuteikė jokios politinės ar, ekonom, ar e, visuomeninės socialinės naudos. Žiniasklaidos įstatymas taip pat buvo nemalonus dalykas. Taip pat konstitucijos pataisa. Tai buvo dalykai, dėl kurių Vengrija turėjo teisintis. Manau, kad Vengrijos vyriausybė mm, truputėlį izoliavosi ir atsidūrė nepatogioje padėtyje. Ir galiu dar kartą pasakyti, kad Vengrija išreikšta kritika buvo pateisinama tikrai pagrįsta, ją išreiškė ir Prancūzija, ir Vokietija, ir Luksemburgas. Jos kritikavo Vengrijos žiniasklaidos įstatymą, taip pat konstitucijos pataisas. Mm, taip pat ta, ta kritika ypač aršiai sklido iš Vokietijos pusės. Taip pat reikia pasakyti, kad E, kai negalima sakyti, kad kairiosios partijos čia šiuose rūmose nuolat pultinėjo e, pirmininkaujančią Vengriją, nes tai netitinka Europo, europietiško darbo dvasios. Vis dėlto kiekvienas turi teisę išreikšti savo nuomonę ir kiekvienas turi teisę išreikšti savo poziciją dėl Europos e, vertybių. Pone ministrė pirmininkė, jūs e, išgirdote daugybę įvairiausių e, nuomonių, įvairių žinių ir būtų gerai, kad padarytumėte išvadas. Pone Lena Ek. E Na, pirmininkavimas nėra susijęs tik tai su sprendimo priimimu, tačiau tai yra e, simbolinis dalykas. E, dėl tos priežasties e, min, Orbaną norėčiau pasveikinti už Romo klausimų iškelimą. Taip pat e, turiu pasakyti, kad dėja Orban nesugebėjo kartais įgyvendinti tų bendrų vertybių. Ironiška, tačiau Vengrija e, puikiai padirbėjo išplečiant ES ir e, jos vertybės siekiant, kad Kroatija prisijungtų prie ES. Džiaugiamės, kad dabar stojimo dėrybos yra baigtos ir tikimės, kad tas plėtros e, procesas tęsis. Tai yra iš tiesų istorinis pasiekimas. Na, bet kuriuo atveju sudėtingamos e, aplinkybėms e, susidarius, Vengrija sugebėjo atremti tam tikrus iššūkius, pavyzdžiui, priemant svarbius sprendimus energetikos srityje po Japonijos katastrofos. Galiausiai norėčiau primin, pasisakyti ir dėl ateinančios e, pirmininkančios šalies. E, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Gerbiami kolegos, norėčiau, kalbė, kad jūs kalbėtumėt lėčiau, nes dėja vertėjai nesugeba jūsų išversti. Toliau norėčiau suteikti žodį ponui Epping. Ačiū pirmininkė. Kai ES susiduria e, su problemomis, yra kaltinami populistai. Tai nuolatos daro Barosas ir tikiuosi, kad jis mane išklausys. Tačiau net ne, ne tokia yra realybė. Paprasti žmonės baiminasi. Yra sakoma, kad euro, euras suteiks daugiau naudos, tačiau taip nėra. Todėl e, žmonėms kyla klausimų, kas atitiks su sutaupytomis lėšomis, pensijomis, e, jaunimo ateitimi. Ar tokie žmonės yra, ponas Baroso, populistai? Gal geriau reikėtų pažiūrėti į veidrodį, o ne kritikuoti tuos populistus, nes dėje jūs žadate, bet rezultatų nėra ir nereikia kaltinti kitų dėl savo, savo kalties. Man atrodo, kad e, mes dabar turėtumėm konsoliduoti pasiektus rezultatus, o ne kurti kažkokį Babelio bokštą. Yra sakoma, kad jūs teigiate, kad euro obligacijos išspręs E, įsiskolinimo problemą, tačiau kaip iš tiesų taip įvyks. Daug žmonių jau kritiškai atsiliepia apie ES ir vis daugiau žmonių kelia tokius paprastus klausimus, į, kuriuo, į kuriuos nesulaukia jokių atsakymų iš ES vadovų. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis suteikiamas e, Werneriui Langentų, dėl kad e, kolega Paška e, posėdėje nedalyvauja. Prašome. President. Dėkoju gerbiami ponai pirmininkai. Aš manau, kad pirmininkavimas buvo sėkmingas, galvojant apie iššūkius, tačiau jeigu galvotume apie bendrą europinį sprendimą tam tikrų valstybių atžvilgių, norėčiau vis dėlto išreikšti komplimentą jūsų Europos reikalų ministrai kolegė Göring, kuri visuomet bedardarbiavimo su mumis ir daug pasiekė. Labai svarbu pirmininkaujančiai valstybei pateikti protingus uh, pasiūlymus, tačiau kita vertus, kaip juos įgyveninti, jeigu didžiausias valstybės jų gyveninimą blokuoja. Kolega Ferič, Sahadil, Svoboda ir Kolbendit kalbėjo, atskaitė savo kalbą ir dingo iš salės. Atrodo, kad jie ne, jiems netgi įdomu, ką jūs atsakysite. Aš manau, kad taip elgtis su pirmininkaujančia valstybė negalima. Iš tikrųjų pripažįstu, kad jūs turite ir turėsite spręsti vidaus politikos problemas. Buvo įvairiausių diskusijų. Tačiau išklausęs pono Svobodos pranešimą, supratau, kad jis apskritai neįsigilino į pirmininkaujančias valstybės darbo atvarkę. Tiesiog jis bandė nusukti kalbą visiškai kitą linkmę. Ir kolega Bendit turėtų suprasti, kad Orbanas negali išspręsti visų problemų nuo Kinijos iki, iki, äh, iki Šiaurės Afriką. Taigi jūs puikiai pasidarbavote. Ir čia buvo taip pat išsakyta nuomonė dėl Bruselio siekio viską reglamentuoti. Jūs išreiškė tokią nuomonę. Iš tikrųjų, komisija dažnai taip elgesi, tarsi pasaulis visiškai nepasikeitė. Tiesiog buvo siekime dirbti taip, kaip anksčiau. Siekiant šiek tiek sušvelninti, apriboti nacionalizmą, manyčiau, Vengrija pasielgė labai teisingai. Pone Langen, ar jūs atsakytumėte į klausimą, kadangi yra pakelta mėlynoji kortelė? Kolega Bostinarų nori paklausti. Pone Langan, norėčiau paklausti jūsų. Ar jūs skaitėte komisijos informaciją, pranešimą apie tą įžymę Vengrijos konstituciją? Ta ataskaita yra kritiškiausia per 20 metų laikotarpį. Ar jūs jums teko susipažinti su ją? Aš Venecijos komisijos pranešimo neskaičiau, aš nemoku vengrų kalbos, tačiau aš skaičiau daugelį vertinimų, kad šita konstitucija yra viena pažangiausia Europoje. Ir todėl norėčiau, norėčiau priminti, kad tokią nuomonę reiškia kai kurie parlamentarai, kurie jau nebe parlamentarai. Next speaker. Hvala lepa Mađarska je zaključila pred. Toliau ponia Fajon. Vengrijos pirmininkavimas baigėsi sėkmingai, baigėsi ir stojimo dėrybos su Kroatija. Tokiu būdu buvo patvirtinta, kad ES plėtra yra vis dar gyvybingas e, procesas. Norėtumėm pasveikinti e, jūs su šiais pasiekimais, taip pat norėtumėm pasveikinti ir e, Kroatiją. Džiaugiamės ir dėl Romų strategijos, tačiau manau, kad pernelyg daug buvo laiko išvaistyta vidaus problemams spręsti. Vietoj to galėjote skirti daugiau laiko sprendžiant ES klausimus. Pavyzdžiui, iš tiesų, pernelyg daug laiko buvo išvaistyta sprendžiant žiniasklaidos teisės akto problemą. Viet Dar porą žodžių norėčiau pasakyti apie Šengino erdvę. Šengino erdvė yra ES simbolis ir nenorėtumėm, kad būtų žengtas žingsnis atgal. Na, bet kuriuo atveju e, Vengrijos pirmininkavimas buvo puikus ir tikimės, kad e, e, Lenkija sugebės perimti tinkamai estafetės lazdelę, prašome. Toliau Čarlzui Goreną. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministras pirmininkas Orbanas pasakė, kad Europa yra stipresnė negu prieš šešis mėnesius. Nenorėčiau abejoti jūsų nuopelnais, tačiau turiu pasakyti, kad vis dėlto man kyla abejonių e, ekonominė krizė ir jos neigiami padariniai iš tiesų nesustiprino Europos. Spekuliaciniai veiksmai yra gerokai suaktyvėję O kalbant apie ES plėtrą, ta plėtra Europą iš tiesų sustiprins, jeigu Europa priims taisyklės, kur, pagal kurias bus reikalaujama visų valstybių narių laikytis Kopenhagos kriterijų, ne tik tai prieš e, stojimą, bet ir po stojimo į Europos Sąjungą. O dėl Šengeno susitarimo norėčiau pasakyti, kad tie, kurie skeptiškai vertina, Vengrijos e, pasiekimus. O tokių, šiandieną, tokių yra šiandieną tikrai daugiau negu prieš šešis mėnesius. Ačiū, kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán pre, e, predseda Európskej rady. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Viktorė Orbanai, nebejotina tai, kad Vengrijos administracija stengiasi laikytis įsipareigojimų, kurie kyla iš pirmininkavimo. Ir už tai mes norėtume padėkoti. Kasdienis administracijos darbas vis dėlto buvo sumenkintas, jam padaryta žala dėl tam tikrų procesų vykusių Vengrijos viduje ir dėl to Briuselyje e, labai dažnai buvo e, neigiamai vertinami tie procesai, bet to Jūs priimėte konstitucijos pataisą, kurią jungtinių tautų sekre, generalinis sekretorius Bankimūnas e, taip pat įvertino labai kritiškai. Be abejo, nėra paprasta įtikti visiems. Galbūt jūsų konstitucijoje dar trūksta kažkokių nuostatų, ja, ji iš tiesų nėra dar tobula. Pone pirmininkė, norėčiau prisijungti prie tų, kurie jums dėkojo, tačiau norėčiau ir e, sukonkretinti kai kuriuos aspektus. AFKO komitetas, kurio pirmininkas aš esu, nekartą su jūsų atstovai sustiko delegacijų kontekste ir lankantis jūsų šalyje. Mes galėjome konstatuoti, kad jūs nuolat stengiatės e, žengti į priekį ir stengiatės dirbti Europos labui. Yra puiku, e, kad e, turime galimybę parengti pranešimą apie piliečių iniciatyvą. Taip pat galėjome konstatuoti, kad taryba prisidėjo prie e, skaitraus, e, skaitros veiklos registro gyvendinimo ir e, iš tiesų Europos sustiprėjimas yra akivaizdus, vieninga Europa, tai buvo jūs pasirinktas moto ir tai yra tikrai geras moto. Be abejo, jūs susidūrėte su sunkiais iššūkiais, kadangi jūsų pirmininkavimo laikotarpis tikrai buvo labai audringas. O dėl konstitucijos pataisų turiu pasakyti, kad tikrai yra netoleruotina tai, jog e, kažkas manus esas turys teisę kritikuoti vienos ar kitos valstybės konstituciją. Ne, ir nekreipti dėmesio į bendras vertybės Europoje. Viskas yra gerai, yra gerai, kad jūs rodėte savo ryštą ir drąsą pirmininkavimo laiko tarp ir dėkojame už jūsų konstituciją, kurią jūs suteikėte Vengrijai. Gerbiami kolegos. Aš nežinau, kurią skrybelę užsidėjęs šiuo metu ministras pirmininkas Europos ar Vengrijos. Tačiau reikia pripažinti, kad visi Vengrijos tarnautojai, diplomatai padėjo daugybę pastangų, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas. Į tai būtina atsižvelgti ir tą turime pripažinti visi. Žinoma, buvo iškilę didžiulių iššūkių, reikėjo spręsti problemas, kurių iki šiol neteko niekam spręsti. Tačiau vis dėlto šiandien, priimant kokį nors įstatymą, reikia turėti omenyje, kad jisai turės pasiekmų ateičiai. Todėl nereikėtų tiesiog peržengti ribų arba tiesiog nepasimesti. Aš manyčiau, kad jūs iš tikrųjų pirmininkavimo metu neradote tinkamo vardiklio. Ministra pirmininkė, pastaruoju metu jūs nuolat kartodavote, kad Vengrijoje beveik vyksta karas. Jūs tą nuolat kartojote. Silvija Gular. Gerbiamas ministrė pirmininkė, gerbiamas parlamento pirmininkė, norėčiau padėkoti Vengrijai už pirmininkavimą. Mes puikiai bendradarbiavome rengdami ekonominės stebėsienos paketą. Tačiau aš vis dėlto norėčiau pripažinti, kad dabar, baigiantis jūsų pirmininkavimui, esu šiek tiek nustebusi. Otto von Habsburg mirtimi. Kai galvoju apie Austro-Vengrijos imperiją, prisimenu, kad mūsų valstybės yra labai trapios ir joms labai kenkia bet koks nacionalizmas. Nemanau, kad tai būtų tinkamas receptas ateičiai. Romos imperija sužlugo, prisiminkime taip pat dėl nesantaikos. Ir turėtume prisiminti, kad mes turėtume vis dėlto nacionalistinių valstybių, nacionalistinių valstybių nuotaikas pažaboti konservatyviamis idėjomis. Prisiminkite, kad jūs Bruselį palyginote su Maskvos diktatūra. Voorzitter, eh, ik wil het Hongaars voorzitterschap graag danken voor de inzet. Norėčiau padėkoti Vengrijai už pirmininkavimo metu parodytą uh, energiją dėl ekonominės valdysios paketo uh, iš esmės 90 procentų ir daugiau buvo pavyko e, susitarti, tačiau tvirtesnę Europą sukursime tik tai bendrai dirbdami. Norėčiau todėl padėkoti jūsų ministrams, ypač finansų ministrui, taip pat ambasadoriui, už puikų bendradarbiavimą posėdžio pradžioje jūs sakėte ir pirmikavimo pradžioje sakėte, kad jūs labai rimtai vertinate bendradarbiavimą su parlamentu. Dėkuoju už tai ir pripažįstu, kad daug ko buvo pasiekta. Tačiau norėčiau priminti, kad parlamentas turi užtikrinti, kad taryboje būtų priimti svarbus ir reikalingi sprendimai. Todėl tie likę 2 procentai e, paketo elementų turėtų būti artimiausių metų integruoti į dokumentų paketą. O ateityje mes turėtume siekti, kad būtų vadovaujamasi tais 28 procentais sutarimo ir kad būtų tariamasi dėl likusių 2 procentų. Svarbu viskas. Svarbiausia rezultatas. Jūs tiesiog atlikote didelį darbą, didel, didelis įdirbis, kurį mes užbaigsime rudenį, tikiuosi. Federik Darda. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į gerbiamus Vengrijos vyriausybės narius. Iš tiesų buvo padaryta labai didžiulė pažanga, ypač ir dėl Romų strategijos, tačiau manau, kad Vis dėlto daugiausiai pažangos yra pasiektos socialinėje srityje, kalbant ir apie vaikus, e, skurdo mažinimą. Na, dėja turiu pripažinti, kad galbūt ankstesnės pirmininkančios šalis pasiekė šioje srityje daugiau. Bet kuriuo atveju e, taip pat yra pasiekta ir teigiamų rezultatų ekonominėje srityje. Ir manome, kad vis dėlto ekonominis augimas ir atsigavimas yra susijęs su biudžeto išlaidų mažinimu. Be to, e, jūs iš tiesų pateikėte tokį pavyzdinį modelį, kaip turėtų būti elgiamasi su biudžeto lėšų e, išlaidų mažinimu. Dabar kitas e, kalbėtojas Marieta Džanakų, prašome. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti Vengriją kaip jau buvusią pirmininkaujančią šalį. Jie iš tiesų padarė labai didelę pažangą, pasiekė labai daug, nepaisant to, kad nepasiekta visko, ko tikėjomis. Visų pirma, norėčiau paminėti tą pažangą, kuri buvo e, padaryta siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą Taip pat buvo padaryta pažanga, kalbant ir apie Romų situaciją. Daug diskusijų vyko ir dėl Šengeno erdvės. Aišku, akcentuojant e, bendrijos dimenciją. Labai svarbu, kad būtų pasiekti tie rezultatai, tie e, tikslai, kurie užsibriežti kartu su 20 metų strategija. Aš e, asmeniškai norėčiau padėkoti už tai, kad e, buvo susitarta ir dėl finansinės paramos toms šalims, kurios atsidūrė sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Labai svarbus dialogas. Ir Graikijoje e, turime pripažinti, kad be tos ES paramos situacija šalyje būtų dar sudėtingesnė. Todėl norėčiau padėkoti Vengrijai už paramą e, Graikijai ir taip pat norėčiau uh, E, padėkoti buvusiai pirmininkančiai šaliai už tai, kad e, užstojo e, mus daugeliu atveju dėrybose su kitomis institucijomis. Dabar kalbant apie 20 metų tikslus, Turime pripažinti, kad Lisabonos strategija neleido mums pasiekti norimų rezultatų. Tikimės, kad situacija bus kitokia su 20 metų strategija. Ačiū. Pirmininkė, sako Angelylį, buvo iš esmės diskutuota dėl Vengrijos konstitucijos, bet aš asmeniškai be tų polemikų norėčiau paminėti, kad šioje konstitucijoje kalbama apie naujas kartas ir jų ateitį. Taigi, Iš tiesų, pirmą kartą yra orientuojamasi į jaunimą, į vaikus. Ir Vengrija, jai pri, pri, prioritetinis klausimas taip pat buvo ir direktyva dėl vaikų išnaudojimo. Aš asmeniškai rengiau pranešimą e, šios direktyvos atžvilgiu. Kita savaitė komitete bus balsuojama dėl pranešimo ir tai yra labai svarbi direktyva, kuri yra ir naujoviška, todėl kad numato didesnę apsaugą aukoms, grįžtesnės sankcijas, e, priemonės e, prieš sekso turizmus, taip pat ir vaikų e, viliotojus internetu. Be to yra kalbama apie lėšų e, nusavinimą tų asmenų, kurie gavo e, pelną per tokias nusikalstamas veiklas. Taigi tiek būtų e, dalykų, apie kuriuos norėčiau paminėti, bet e, turiu pasakyti, kad vis, tie visi m, mm, rezultatai buvo pasiekti būtent Vengrijos dėka. Todėl, kad skiria daug dėmesio šiems klausimams. Ačiū. Ko gal pelč? Dėkoju, ponė Iliko Pelč. Gal pelč. Ačiū, ponia pirmininkė. Prisimindama laikotarpio pradžią turiu pasakyti, kad įvyko tikrai nemažai. Mums reikėjo kovoti su sunkumais. Ir mano kolegos iš socialistų frakcijos taip pat minėjo, kad mm, ekspertų darbas buvo tikrai geras ir tą aš norėčiau pabrėžti. Pirmininkavimas buvo tikrai sudėtingomis sąlygomis, buvo nustatyti įvairūs tikslai, reikėjo, kurių reikėjo siekti labai sunkiomis sąlygomis. Tai buvo pirmasis pirmininkavimo laikotarpis, kuomet buvo veiksmai derinami labai e, veiksmingai tarp institucijų ir tai vyko draugiškai, kaip daugelis kolegų sakė. Mes įvedėme Europos semestrą, turime puikų ekonominės valdysenos paketą, Romų strategiją, taip pat pažydžiamų visuomenės e, grupių E, strategija ir taip pat daug nuveikta ekonominėje srityje. E, ja, ekonomikos srity reikia stiprinti, jeigu norime, kad Europa žengtų į priekį. Taip pat Kroatijos stojimo perspektyvos e, yra puikus rezultatas. Aš manau, kad Vengrija gali teikti rame širdimi, kad jai pavyko nuveikti daug Jie dirbo labai stropiai ir aš tikiuosi, kad tą darys ir ateityje ir aš manau, kad visi e, Vengrijos piliečiai galėtų tuo didžiuotis. Dėkoju dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Norėčiau patikinti, kad mes puikiai bendradarbiavome su užsienio reikalų ministru Janu Šmaltonį ir ministrė Niko Giori. Norėčiau padėkoti Jums už šitą bendradarbiavimą. O dabar mes pradėsime catch the eye procedūrą. Pirmasis kalbės Andrzej Grzyb. Viena minutė. Dziękuję, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Vengrijai ir asmeniškai ministrų pirmininkui už pirmininkavimą, kadangi mes dirbome puikioje komandoje. Reikėjo įveikti įvairias krizės, kurios buvo minėtos - euro krizė, taip pat politinė krizė e, Šiaurės Afrikoje. Taip pat iškilo ir e, susidūrėme su atominė katastrofa Japonijoje ir Vengrijoje, pradėjo gyvendinti Europos semestro idėjo ir pradėjo imtis atominių energetikų uh, peržiūros arba atsparumo testo e, programą. Labai svarbu buvo stabilizuoti krizę, ypač ES valstybėse narėse. Taigi norėčiau pritarti Kombendit ir Farič, kurie minėjo, kad pirmikavimo metu jūs pateikėte pasiūlymus, kaip įveikti krizę. Dėkuoju už tai. Nevedalova. Dėkoju, mėly kolegos. Viktoras Orban pačioje pradžioje kalbėjo, kad jisai labai vertina bedradarbiavimą su politiniu su politinėmis frakcijomis, tačiau po to pasitaisė ir paminėjo tik tai EPP, pamiršdamas, kad parlamente yra ir daugiau politinių frakcijų. Kiekviena pirmininkaujanti valstybė bendradarbiavimo su įvairiausiamis frakcijomis, o jūs kalbėjote, kad net nežinote, kas yra ta Venecijos komisija ir tuo parodėte savo e, ignoruojanti požiūrį į šios komisijos veiklą ir tiesiog neparodėte gero pavyzdžio. Siekiant pagerinti jaunimo padėtį, nieko neišgirdau, kaip jinai gerėja ES ir jūsų valstybėje. Pietrovski. Dėkuoju. Vengrijos pirmininkavimo metu iškilo labai daug iššūkių ir krizių Europoje ir už jos ribų. Tačiau vis dėlto pirmininkaujantį valstybę pasiekė visų tikslų, lyginant su kitomis pirmininkavusiamis valstybėmis Šis pirmininkavimas buvo sėkmingas, buvo baigtos dėrybos su Kroatija ir taip pat buvo susitarta dėl šešių priemonių paketų. Taip pat buvo priimta e, Dunojaus strategija, parengta Romų strategija. Labai svarbu, žinoma, pažvelgti ir į Vengrijos vyriausybės vykdomo strategiją į tai, kaip yra siekiama pasinaudoti ištekliais ir gerinti e, gyventojų e, gerovę. Tačiau vis dėlto e, nėra pakankamai pasiekta vaikų apsaugos rytyje. President, die ungarische, die ungarische... Vengrijos pirmininkavimas prasidėjo vidaus politikos įvykiais, kurie, dėl kurių buvo nepagristai jaudinamasi. Po to e, sekė skolų krizė, taip pat e, arabų pasaulio įvykiai, taip pat katastrofa Japonijoje. E, Bet to reikia prisiminti, kad buvo pradėtos darybos su Islandija, baigtos su e, Kroatija ir priimta Dunojo strategija. Labai svarbu, kad, žinoma, buvo pradėta diskusijos dėl atominės saugos ir kitų dalykų. Apibendrinant, reikėtų pasakyti, kad darbas buvo sėkmingas ir norėčiau padėkoti kaiminiai Vengrijai už puikią veiklą. Milan Sveja, prašome. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti e, Jūs, EPP frakcijos Slovenijos delegacijos vardu. Norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą bei puikiai atliktą darbą. Jums teko sudėtinga užduotis, perėte pirmininkavimą sudėtingomis aplinkybėmis E, susidarius ekonominiai kriziai įvyko po to ir e, Japonijos katastrofa. Na, galima sakyti, kad jūsų darbą lydėjo tam tikri politiniai dalykai. Be to nereikėtų pamiršti, kad tuo pat metu įvyko tam tikrų e, problemų ir vidaus šalyje. Nepaisant to, pasiekėte puikių rezultatų. Na, kai kurie jūs kritikavo, kad jūs nesate tikrasis europietis, bet europinis semestras yra iš tiesų e, labai svarbus dalykas ir Europos simbolis. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ir dabar paskutinis kalbėtojas pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponė Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Vengrijos e, delegaciją ir ministrą pirmininką Vokietija, atsiprašau, Vengrija pirmininkanko laikotarpiu buvo užsibrėžusi labai ambicingus tikslus, kurių daugiau mažiau pavyko pasiekti. Manau, kad parlamentas ir čia plenarinių posėdžių salė neturėtų būti naudojama vien tik tai kritiš, kritikai reikšti. Ir be abejo, kita vertus, jūs pirmininkavimo laikotarpiu ar bet kokia valstybė pirmininkavimo laikotarpiu neturėtų pirm, piknaudžiauti savo poziciją. Uh, kaip ministras pirmininkas, e, kuris e, pirmininkavo e, visai Europos Sąjungai, jūs vis dėlto dažnai naudojotės tokią dominuojamą padėtimi, ją piktnaudžiavote. Tačiau dėl kai kurių dalykų verta būtų jums padėkoti. Ir vis dėlto reikia prisiminti, kad pirmininkavimo laikotarpio pradžia nebuvo visiškai sėkminga. Pirmininkas nutraukė. Padorės, Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Atsiprašau tų, kurie buvo įtraukti į sąrašą ir negalėjo pasisakyti, mes negalime leisti jums kalbėti, kadangi mums trūksta laiko. Ir dabar žodį suteiksiu komisijos nariui ponui Šefkovič, kuris galės sureaguoti komisijos vardu į e, pasisakiusius. Uh, Ačiū. Na, šios diskusijos tik tai parodė, kad Europos integracija yra labai svarbi ir kad rotuojantis pirmininkavimas vaidina vis dar svarbu vaidmenį. Vengrijos pirmininkančios šalies iššūkis buvo stipri Europa. Stiprios Europos iš tiesų reikia. Ir šiandien buvo išvardinti pasiekimai, kurie iš tiesų sustiprina e, sąjungą. Tai yra Europos semestras, e, E, Europos valdysenos paketas, geresnė vartotojų apsauga, Romų bei Dunojaus strategija bei e, Kroatijos stojimo dėrybos, e, kurios yra dabar jau baigtos. Tačiau tuo pat metu norėčiau sureaguoti į kai kuriuos komentarus, kuriuos išreiškė Europos parlamento nariai dėl Vengrijos konstitucijos bei dėl komisijos pozicijos šiuo klausimu. Tai yra svarbus klausimas ir prieš pateikiant kažkokias išvadas reikia klausimą iš esmės išanalizuoti. Visų pirma, Vengrijos nauja konstitucija įsigalios 12 metų e, sausio 1 dieną ir ją įgyvendinti reikės tam tikrų įgyvendinimo priemonių. Kol kas mes neižvelgėme jokių problemų, kad e, ši nauja konstitucija yra nesuderinama su ES sutartimi. Na, tikra analizė bus atlikta tada, kai bus įgyvendinančios įgyvendinimo priemonės. Komisija stebi taip, kaip dirba Venecijos komisija, kuri e, birželio 20 dieną pateikė e, nuomonę šiuo klausimu aišku, paprašius Europos tarybos ir Europos parlamento. Ta nuomonė mes išanalizuosime. E, komisija yra ES sutarčių sergitoje, todėl mes budriai stebėsime įvykius Vengrijoje ir jeigu reikės pasinaudos jai suteiktais įgaliojimais. Dabar norėčiau sugrįžti prie to, dėl ko ši, šis Vengrijos pirmininkavimas buvo sėkmingas, siekiant sustiprinti ekonomiką bei mūsų ekonomikos politiką, vadovaujantis tuo Europos semestro projektu. Kaip kai kurie ir pasakė, Europos krize parodė, kad mūsų ekonomikos yra tarpusavyje susijusios ir mūsų ateitis priklauso yra bendra. Na ir Taip pat labai aiškiai ta krizė parodė, koks yra poveikis kitom šalims, jeigu viena iš 27 šalių patiria tam tikrus su, sunkumus. Turiu padėkoti Vengrijai už sėkmingai įgyvendintą Europos semestrą, už sėkmingas e, e diskusijas dėl specifinių rekomendacijų skirtų atskirom šalims ir buvo sukurtos iš tiesų puikios sąlygos, e, kad e, būtų įgyvendintas tas Europos semestras ir nacionaliniais lygmenimis. Na, reformos visos bus e, sėkmingos tik tai tada, kai jas tinkamai gyvendins, jos bus įgyvendintos nacionaliniu lygmeniu. Keletą žodžių dėl ekonomikos valdysinos paketo taryba ir Europos parlamentas padarė didžiulę pažangą. Mes e, iš tiesų esame jau labai arti susitari, susit, dėl susitarimo, dėl to ekonominio valdysino paketo. Ir tikimės, kad greitai bus baigtos tos svarbios e, dėrybos dėl šio sudėtingo paketo, ko galima greičiau. Na, iš tiesų norėtume padėkoti Vengrijai, kurie daug investavo derantis, kad e, galiausiai šis ekonominis valdysinos paketas būtų parengtas ir patvirtintas. Na, nuo pat pirmos dienos vengrams e, prioritetinis klausimas buvo baigti stojimo dėrybą su Kroatija. Jų darbą vainikavo sėkmė. Ir tai svarbu ne tik tai kroatams, bet ir visiems vakarų Balkanų šalių gyventojams. Nes tokiu būdu mes parodėme, suteikėmėm ženklą, kad jų ateitis taip pat yra Europos Sąjunga. Tokiu būdu ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą Vakarų Balkanų šalių atžvilgių. Buvo formuojamas taip pat politikos, naujas politikos e, kaiminystės e, srityje. Mes remiame tas reformas, e, kur, kurie turėtų teikti daug naudos kaiminiuose regionuose. Pabaigai norėčiau paminėti dvi svarbės strategijas. Visų pirma, Dunojo strategija. Mano manimu, ji taip pat E, pasieks sėkmės, kaip ir kalbant apie Baltijos šalių regiono strategiją. Na, iš tiesų galime padedant Europos Sąjungai pagerinti Dunojus regiono žmonių gyvenimą. Dabar dėl e, Romų strategijos Ja taip pat mes parodome, kad Romų klausimas yra europinis ir sprendimas turi būti ieškomas europinių lygmenių. Šis klausimas turi būti sprendžiamas visų institucijų, visų valstybių narių. Ir labai svarbi ta tarpusavio sąsaja tų e, politikų, kurios egzistuoja ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių. Tikiuosi, kad e, įgyvendinant visą tai, Romos, Romų mažuma gaus apčiuopiamą naudą. Taip pat norėčiau padėkoti partneriams, su kuriais aš bendradarbiavau kiekvieną dieną, tai yra užsienio reikalų e, ministrui, šalies sekretoriui, valstybės sekretoriui, kuris iš tiesų praleido nemažai laiko Europos parlamente. Jie puikiai padirbėjo ir norėčiau padėkoti jiems už bendradarbiavimą. Dėkuoju kolega Šefkovič ir dabar baigiame diskusiją šiuo labai svarbiu klausimu. Pabaigai suteiksiu žodį ministrų pirmininkui Orbanui. Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad Vengrija norėtų padėkoti visam parlamentui. Mes dėkojame parlamento pirmininkui Buzekui, kuris visuomet mums padėjo. Ir taip pat norėčiau padėkoti visam parlamentui, ypač EPP, kadangi mes jautėme šios frakcijos politinį politinę paramą. Be jos mes nebūtume galėję sėkmingai dirbti. Todėl aš noriu aiškiai pasakyti, kad iš pat pradžiūnų nu, mes susidūrėme su atakomis iš kairiosios opozicijos. Mes nebūtume pasiekę mūsų tikslų, jeigu nebūtume turėję mūsų politinės šeimos sąjungininkų paramos. Todėl dėkoju EPP, kuri padėjo įgyvendinti mums visus mūsų uždavinius. Norėčiau atsakyti į kai kurias asmenio pobūdžio pastabas. Tačiau nenorėčiau į jas atsakinėti asmeniškai. Tik dėl to, kad aš atstovauju savo šaliai Vengrijai. Labai primityvu teikti, kad darbas buvo atliktas gerai, tačiau kita vertus esą rezultatai nepakankami. Kai aš sportavau, visada supratau, kad komandoje vadovaujant treneriu turi būti siekiama maksimalaus rezultato sportininkai taip pat ne visada tik laimi, kadangi susiduria su stipresniais priešininkais. Todėl, mano manimu, ta kritika dėl atseit ne visiškai sėkmingų rezultatų nėra pagrįsta. Be to buvo pasakyta, kad ES valstybėse yra vyriausybių, kurios taip pat kritikavo Vengrijos konstituciją. Aš turiu omenyje ne E, Bruselį, aš turiu omenyje atskirų valstybių konstitucijas, tačiau turiu pripažinti, kad ne viena konkreti valstybė mūsų nekritikavo. Aš nesuprantu, kodėl apie tai kalbama, kadangi šitas klausimas yra Vengrijos vidaus klausimas ir jinai turi pati jį išspręsti. Mums norėtųsi ramių, draugiškų diskusijų. To mes visada siekime. O dabar, išsakęs tas savo mintis dėl e, asmeninių komentarų, norėčiau grįžti prie Kun Bendit kritikos. Privalau į ją sureaguoti. Visų pirma, džiaugiuosi, kad ponas Kondet parodė didžiulį susidomėjimą mūsų politiniu darbu. Bruselis ne Moska, ne Maskva. Aš sakiau, kad mes išsilaisvinome iš Maskvos diktatūros, o mes, taip sakiau aš, visada įgyvendinsime tas nuostatas, kurios yra formuluojamos Bruselėje. Tačiau aš pasakiau, kad mes neleisime, kad mums būtų nurodinėjama, bet įgyvendinsime ES teisės aktus. netoleruosime jokio diktato, to nedarys ir mano šalis. Mes vedėme politinę diskusiją, mes dirbame politiškai, angažuotai. Aš kalbėjau apie tai, kad mes gyvenome piliečių demokratijos sąlygomis, kad mes įveikėme diktatūrą, Be to, man buvo priekaštaujama, kad mes e, nepateisinama tų lūkesčių kaip rytų Europos valstybė. Aš turiu atmesti tokio pobūdžio kaltinimus. Dabar norėčiau kreiptis į euro skeptikus, kadangi ir jie išreiškė nuožmos kritikos. Turėčiau aiškiai pasakyti, kad Vengrijos vyriausybė ir aš asmeniškai nėra nusiteikusi euroskeptiškai. Mes nešame skeptikai, mes esame optimistai, mes esame tie, kurie tiki ateitimi, pasitikė kitais, todėl negalime sakyti, kad mes esame skeptikai vertindami ES ir bendradarbiavimą ES mastu. Netgi mano seneliai puikiai suvokė, kad Jeigu Europoje nebus bendradarbiaujama, tai kils karas. Ta puikiai suvokiame ir mes dabar ir dėl to manome, kad bendradarbiavimas yra labai svarbu, kad labai svarbi ES vienybė. Iš tikrųjų, jūsų parlamentarų darbas yra labai reikšmingas. Aš tai kartoju bet kurią progą. Jūsų darbas yra svarbus pagrindas arba prielaida dirbti taryboje. Tačiau, žinoma, yra ir tam tikrų silpnų vietų, o jūs kartais tiesiog e, e provo, provokuojate savo pasisakymuose. Aš norėčiau padėkoti už konstruktyvę paramą. Dabar norėčiau pakalbėti ir apie konstituciją. Europos Sąjunga gerbė kiekvienos valstybės tapatumą pagal atskiros valstybės konstituciją. Dėl to abejonių nekyla, bet to mes taip pat vadovaujamės teisingumo teismo sprendimais. Kita vertus, Vengrijos konstitucija yra Vengrijos vidaus klausimas. O sąlygos arba aplinkybės, kuriomis buvo priimta konstitucija, e, kurioje atsispindi nuostatos dėl šeimos apsaugos, dėl e, žmogiškųjų vertybių apsaugos, tai yra klausimai, kurie, kuriems pritarė daugybė europiečių Taip pat reikia pripažinti, kad neverta tik kritikuoti šias nuostatas, bet ir pripažįsta, kad tos šeimą ginančios nuostatos yra labai svarbios mūsų konstitucijoje. Aš norėčiau padėkoti tiems, kurie pritarė tokiams nuostatoms, kadangi daug yra pritarančių Europoje. Ir baigdamas, norėčiau išsklaidyti visas abejonės ir pasakyti štai ką apie Venecijos komisijos pranešimą. Įsiskaitykite, perskaitykite šitą tekstą. Pacituosiu keletą e, ištraukų. Vengrija buvo priimta nauja konstitucija, konstitucija, kuri yra moderni ir atitinka svarbiausias Europos vertybės. Konstitucijoje kalbama apie demokratiją, teisinę valstybę ir taip pat ginamos pagrindinės teisės. Be to, šioje konstitucijoje yra cituojama pagrindinių teisų hartija. Šita konstitucija atitinka ES kriterijus. Pagrindinių teisų hartija yra mūsų konstitucijos sudėtinė dalis. Tai moderni, europietiška, demokratiška konstitucija visais aspektais. Bent jau vengros jos visuomenė taip vertina, taip ją vertina ir Vengrijos parlamentas, kadangi joje atsispindi pagrindinės pareigos ir teisės. Aš dėkoju visiems, kurie išreiškė mums paramą. Baigdamas norėčiau dar kartą pakartoti, kad buvo malonu bendradarbiauti su visais parlamentarais. Norėčiau kolegai Svobodai pasakyti, kad buvo malonu kartais ir padiskutuoti, pasiginčyti. Mes esame įpratę būti kritikuojami, sutinkame su kritika, į ją atsižvelgėme, taigi bendradarbiavome puikiai, puikiai bendravome ir su kairiosiomis frakcijomis. Dėkoju visiems už paramą, tikiuosi, kad ir ateityje mes ją jausime. Dėkoju ministrų pirmininkui už Vengrijos pirmininkavimo metu pasiektą pažangą. Norėčiau patvirtinti, kad Vengrijos pirmininkavimas buvo labai malonus Europos parlamentui, kadangi Vengrija įsteigė kontaktinius e, punktus bendradarbiauti su parlamentu ir, žinoma, nuveikė labai daug galvojant apie būsinę finansinę perspektyvą ir tikimės, kad ir kitos pirmininkaujančios valstybės prates Vengrijos įdirbi, turiu omenyje Lenkiją, Airiją ir kitos valstybės. Taigi veiksmai, kurių ėmėsi Vengrija dėl finansinės perspektyvos, labai bus svarbus ją aptarinėjant. Taigi dėkoju visiems, dėkoju komisijos vicepirmininkui Šefkovičiui ir dėkoju visiems kolegoms. Vamos a continuar, vamos a continuar nuestro debate. Tęsime darbą. Pradėsime diskusijas. Tolesnės diskusijas, kaip bus e, baigti sveikinti mūsų išeinantieji svečiai ir tada mes galėsime svarstysime, svarstysime tai klausimą, kuris e, yra susijęs su labai svarbiu